Taigi, darbo tvarkė nekeičiama. Dabar pradėsime nuo pirmojo darbo tvarkės punkto. Tai yra tarybos ir komisijos pareiškimai rengiantis Europos vadovų tarybai. Ir žodį dabar suteiksiu poniai e, Žioli tarybos vardu. Grazie, signor Presidente. President, President eh, Barozo. Ačiū, pirmininkė pirmininkė Barozo, garbus parlamento nariai. Paskutinį kartą kreipiuosi į e, šį parlamentą tarybos vardu plenarinėje sesijoje. E, sausio mėnesį pažadėjome, kad mūsų pirmininkavimas bus draugiškas parlamentui. Suvokėme Lisabonos sutarties pasiekmes ir suvokėme, kad artimas bendradarbiavimas Galite išeiti, tačiau neturėtumėte trukdyti darbui. Būtų gerai, jei pasiliktumėte, kadangi dabar aptarėme labai svarbų klausimą. Taigi prašom. Suvokiame Lisabono sutarties pasiekmes ir suvokiame, kad glaudus bendradarbiavimas su Europos parlamentu ir jo nariais e, bus svarbus, kad bet, koki, bet koks pirmininkavimas ateityje būtų sėkmingas. Europos piliečiai į ES žiūri ir tikisi rezultatų, per daug nesukdami galvos e, dėl skirtumo tarp tarybos, parlamento ir komisijos. Ir šie piliečiai yra teisūs, mūsų e, atsakomybė yra bendra. Ir mūsų sėkmė ar nesėkmė taip pat bus bendra. Ateinanti Europos vadovo taryba pažymės Vengrijos pirmininkavimo pabaigą ir todėl šios diskusijos yra puikia proga e, apžvelgti, kas buvo pasiekta įvairiais klausimais bendradarbiaujant su šiuo parlamentu. Norėčiau pradėti nuo ekonominės politikos. Europos e, vadovų taryba baigs pirmąjį Europos semestrą. E, taip bus apjungti į vieną ciklą du e, aspektai ekonominio atsigavimo. Tai yra finansų stabilumas paremtas fiskalinė konsolidacija ir taip pat struktūrinės reformos siekiant išmanios, tvarios, socialiai, įtraukia, socialiai įtraukiančio augimo. E, puikaus bendrabiavimo tarp komisijos tarybos ir valstybių narių dėka, e, vykdant nacionalinės reformas, pirmasis Europos semestras ir truko semestrą ir neilgiau. Europos vadovų taryba ragins patvirtinti tarybos patvirtintas kiekvienai šaliai skirtas rekomendacijas dėl biudžeto, taip pat struktūrinių reformų. Taip pat turiu pasakyti, kad net ir trilogo dėrybų metu mes įtraukėme nuorodą į Europos semestrą, kad Europos parlamentas galėtų būti informuotas apie naujausius pokyčius. O dėl Europlius pakto dauguma valstybių narių, kurios dalyvauja jame, įsipareigojo dėl maždaug šimto atskirų priemonių. Šie įsipareigojimai e, yra puikus žingsnis siekiant šio, pake, šio pakto veiksmingumo, kuris dabar turi būti gyvenintas nacionaliniu lygiu. Tačiau ambicijų ir tikslumo lygis nėra vienodas. Rengiant naujus įsipareigojimus valstybės narės užtikrins platesnę apriepti, konkretesnį požiūrį ir toliau siekiančius tikslus. Dabar norėčiau pereiti prie šešių teisėkuros pasiūlymų dėl ekonominės valdysenos, e, taip vadinamojo š, š, šešerių paketo. Nesileisiu į detalės, nes vėliau tai aptarsite. Norėčiau tik priminti, kad pirmininkaujanti Vengrija e, buvo įgaliota Europos vadovų tarybos siekti politinio susitarimo su Europos parlamentu iki birželio pabaigos. Patvirtinus e, kovo mėnesį taryboje bendrą poziciją, iš karto pradėjome darbą ir e, pradėjome intensyves trilogo dėrybas su komisija ir parlamentu. Visos trys institucijos nudirbo didžiulį darbą darbą. Pradinė Europos parlamento pozicija e, turėjo maždaug 2000 pakeitimų. Dabar sugebėjome sumažinti likusių neišspręstų klausimų skaičių į vieną pagrindinį klausimą ir kelis techninius. Aš esu asmeniškai įsitikinusi, kad dabartinis tekstas yra stipresnis ir labiau tinkamas siekiant užkirsti kelią krizėms ateityje. Mes Europos tarybos pirmininką atitinkamai informuosime informuosime apie pasiektus rezultatus. Aš asmeniškai dalyvavau įdomiose diskusijose su daugeliu šio parlamento narių. Aš, ma, aš norėčiau pasinaudodama progą jums visiems nuoširdžiai padėkoti už šią patirtį. Kaip parlamentui draugiška pirmininkaujantį valstybę tikimės, kad rezultatai nebus, nenueis šunio nuodegos finansinės rinkos, Europos verslas ir svarbiausia mūsų piliečiai tikisi, kad mes atsakingai elgsimės, apsispręsime ir imsimės veiksmų prieš įsiskolinimą. Tai yra pagrindinė mūsų ekonomikų problema. Taip pat žinome, kad Graikijos klausimas taip pat bus Europos, svarstomas Europos vadovų taryboje. Dabar pereinu prie TVR Europos vadovų taryboje bus sprendžiami strateginiai klausimai dėl prieglopščio migracijos ir Šengeno, remiantis išvadomis patvirtintomis TVR taryboje šių metų birželio 9 dieną. Atsižvelgiant į pastarojo meto įvykius Europos vadovų taryboje bus aptartos įvairios mintis ir gairės dėl bendradarbiavimo Šengeno srityje. Taip pat bus aptartos įvairios idėjos dėl galimų saugiklių mechanizmo. Tačiau noriu pabrėžti, kad geras Schengeno sistemos funkcionavimas reikalauja, kad valstybės narės pilnai įgyvendintų taisyklės ir tokiu būdu didintų pasitik, tarpusavio pasitikėjimą ateityje. Taip pat būtina, kad nuolat būtų atnaujinamos stebėsenos ir vertinimo sistemos. Paminėsiu laisvą asmenų judėjimą. Jis priklauso kitam e, akį komuniter skyriui nei Šengenas, tačiau yra glaudžiai susijęs. Tai yra irgi vienas iš didžiausių Europos integracijos pasiekimų. Valstybės narės tai suvokia ir nori ir toliau išsaugoti šį aspektą. Šengeno pagrindas, Šengeno pagrindinė logika nepasikeitė. Ir geras išorės sienų valdymas yra svarbi sąlygas Schengeno funkcionavimui. Kaip žinote, intensyviai buvo diskutuojama dėl Frontexo reglamento. Frontexas yra labai puikia Europos priemonė, būtina kontroliuoti mūsų išorės sienams. Pirinkiaujantį valstybę sveikina teigiamus rezultatus pasiektus paskutinėme trilogė. Valstybės narės šią popietę aptarė kaip tik rezultatus ir mes Tikimės, kad laiku pavyks pasiekti susitarimą, kad jį galima būtų pateikti Europos vadovų tarybai. Dėl Europos prieglopščio politikos e, pastarojo meto įvykiai e, iškėlė papildomų iššūkių. Ir todėl būtina, kad bendroji Europos prieglapščio sistema būtų baigta iki 2012 ir remtųsi aukštais e, apsaugos standartais, sažiningumu, taip pat piknaudžiavimo prevencija, taip pat greitų prieglapšio paraiš, prašymo paraiškų vertinimu. Tai Europos vadovų taryboje taip pat bus kalbama apie pajėgumų vystimo planus ir migracijos rautų valdymą. Reikia spręsti pagrindinės neteisėtos migracijos priežastis ir todėl reikia vystyti su pie, partnerystę su pietinėmis kaiminystės šalimis plėtoti platų dialogą apie migraciją, stabilumą ir bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti apčiuopiamus rezultatus tiek ES, tiek kaiminėms šalims. Dabar keli žodžiai dėl Kroatijos. Dėrybų su Kroatija baigimas buvo svarbus mūsų prioritetas. Kroatija tikrai įdėjo didžiulės pastangas, taip pat ir komisija, ir taryba, ir palaikančiam parlamentui. Norėčiau už tai Jums ir padėkoti. Ir Europos vadovų taryboje bus nuspręsta baigti dėrybą su Kroatija iki šių metų birželio pabaigos ir numatyta pasirašyti sutartį iki šių metų pabaigos. Šie pokyčiai suteikia daugiau pagreičio Europos perspektyvai Vakarų Balkanuose. Europos vadovų taryba grįž prie šio klausimo 2011 gruodžio susitikime ir šiame kontekste tikimasi, kad bus pasveikintas generolo Mladičiaus perdavimas Hagos tribunolui. Dėl pietų kaiminystės. Europos vadovų taryboje tikriausiai bus patvirtinta nauja pozicija dėl e, santykių su ES kaiminėmis. Atsižvelgiant į rimtus pokyčius tam tikrose dalise pietų kaimynystės tikimės, kad bus patvirtinta ir deklaracija dėl pastaro meto įveikių regione. Dėl kitų klausimų norėčiau Jūs informuoti, kad Europos vadovų taryboje Mario Tradi bus paskirtas kitas Europos centrinio banko valdytojų. Dėl to balsuos ir šis parlamentas. Ir galiausiai Europos vadovų taryboje tikriausiai bus patvirtinta Europos Sąjungos Dunojaus regiono strategija, taip pat nacionalinės Romų strategijos, tai yra du kiti pirmininkavusios Vengrijos prioritetai. E, Dunojaus strategija suteiks naujų galimybių visam regionui, e, kurios atneš naudos tautoms ir jų žmonėms. O dėl Romų strategijos tikimės, kad pirmą kartą Europos lygiu bus aptartos Romų problemos ir bus apsvarstytos galimybės, kaip, kaip jas išspręsti. Norėčiau Jums padėkoti už tai, kad parengėte tokį puikų pranešimą, Jarką pranešimą ir priemėte sprendimą. Tai bus puik, bus, buvo puikus pagrindas mūsų darbui taryboje. Europa turi užtikrinti, kad, kaip sakė premjeras Orbanas, kad Europa turi ne tik smegenis, bet ir širdį. Mm, pirmininkė, komisijos pirmininkė, garbus nariai. Pirmininkaujanti Vengrija pasirinko stiprią Europą kaip savo moto. Norėčiau, moto iš, norėčiau išreikšti viltį, kad pirmininko Buzeko e, sprendimas bus teis, pasakymas bus teisingas, kad po Vengrijos pirmininkavimo Europa bus e, stipresnė ir geresnė. Iš viso širdies Jums dėkuoju už bendradarbiavimą per pastarosius šešerius mėnesius. Ačiū. Grazie, grazie. Ačiū. Dėkoju, ponia Geri. Dabar suteiksiu žodį pirmininkui Baroso, komisijos vardu. Gerbiamas pirmininkė, ponia Geri, gerbiami parlamento nariai. Šios savaitės Europos vadovų taryba turi labai išsame darbo tvarkę nusimačiusi. Ponia Geri, pirmininkavusios Vengrijos vardu pristatė įsipareigojimus, kuriuos buvo savo išsikėlusi pirmininkavusi Vengrija. Aš noriu už tai jiems padėkoti. Aš norėčiau susitelti į keletą punktų. Aš jau sakiau jums, kokia yra komisijos e, pozicija daugeliu punktų. Norėčiau dar kartą ją priminti. Pabaigoje aš išsakysiu keletą pastabų dėl Graikijos. Ši Europos vadovų taryba žengs labai svarbų žingsnį siekiant užtikrinti tai, kad ES ekonomikos politikos formavimas būtų veiksmingesnis ir aktualesnis. Visų pirma, turime ekonominės valdysenos paketą. Norėčiau padėkoti labai nuoširdžiai šiam Europos parlamentui už labai sunkų darbą ir už labai didelį atsidavimą, kurį jis pademonstravo, išlaikydamas labai aukštas ambicijas svarstant šį klausimą. Šią popietę komisijos vardu bus išreikšta mūsų išsami pozicija šiuo ypatingai svarbiu klausimu. Ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas ir valstybės narės ras sutarimą, kadangi valdysenos paketo prieimimas yra ypač svarbus tam, kad mes galėtume deramai reaguoti į krizę. Susitarimas dėl šio paketo yra gyvybiškai svarbus. Ir dėl to reikia paaiškin, jis padės mums paaiškinti mūsų piliečiams, kad kai bandome kovoti su tokiais iššūkiais, tokio dydžio iššūkiais, yra labai sunku susitarti dėl pagrindinių žingsnių e, kurie sudaro mūsų atsaką. Dėl to aš tikiuosi, kad mes tarp savęs rasime sutarimą, kuris sustiprins mūsų ekonominės stebėsenos mechanizmą Europos lygių ir taip pat tai pagerins Europos įvaizdį, taip pat padės mums iš, užkirsti kelią e, biudžeto deficito problemoms ir makroekonominiam disbalansui. O prevencija, kaip žinia, yra geriau negu po to problemų sprendimas. Todėl reikėtų imtis veiksmų, užkirsti kelią problemams ir tik po to iškoti būdų, kaip spręsti tas problemas, kai jos atsiras. Taip pat yra parengtos rekomendacijos skirtos kiekvienai valstybei nariai, birželio 7 dieną jos buvo pristatytos ir jūs, kaip žinote, pirmą kartą buvo parengtos tokios rekomendacijos europinių lygių. Tos rekomendacijos yra paremtos išsame analizė, kurią atliko komisija Jie analizavo kiekvienos valstybės narės planą skirtą ekonominiai augimui užtikrinti ir viešiesiams finansams užtikrinti, jų stabilumui užtikrinti. Tos rekomendacijos yra specifinės ir skirtos kiekvienai valstybei nariai padėti pasiekti savo tikslų. Ir žinoma, Europos komisija ir valstybės narės dėrėjosi dėl tų rekomendacijų, kartais tos diskusijos buvo labai aršios, bet aš džiaugiuosi, kad galutinis rezultatas yra pakankamai ambicingas mes negalime viena vertus nekreipti dėmesio į bendrosios rinkos teikiamus pranašumus ir e, kita vertus ignoruoti e, valstybė, valstybių narių pajėgumus. Neveiks bendroji rinka, jeigu valstybės narės pačios jie abejos ir negyvendins tų kiekvienai jų skirtų rekomendacijų. Toks naujas būdas formuoti politiką yra pa, stiprus paraginimas visiems prisimti bendrą atsakomybę tik tai dirbdami kartu galime pašalinti tos skirtumus, kurie dabar tvyro tarp mūsų ekonomikų. Tai yra būtina tam, kad Europos stabilumo mechanizmas būtų įgyvenintas ir įsiga, pradėtų veiksmingai veikti iki 2013 metų ir padėtų kiekvienai valstybei nariai spręsti jos finansinės problemas. Mūsų stabilumo mechanizmas suderintas kartu su, su struktūrinėmis reformomis yra skirtas užtikrinti stabiliems viešiesiams finansams ES lygių. Jūs turbūt prisimenate, kad sausio mėnesį, kai komisija pristatė e, metinio augimo e, peržiūrą, mes sakėme, kad reikia e, stiprinti mūsų mokymosi mechanizmus. Tada susilaukėme nemažai kritikos, tačiau dabar Europos valstybių narių vyriausybės supranta, kad mūsų tuometiniai pastebėjimai buvo teisingi. Ekonominės valdysenos paketas ir kiekvienai šaliai skirtos rekomendacijos, taip pat stabilumo mechanizmas, visa tai yra tai, kaip e, kas mums padės Europos lygių pasimokyti iš krizės. Komisija padarys viską, ką gali tam, kad išlaikytume tokio greičio priemonių dėgymą skirtą kovoti su krize. Aš jums pas, esu pažadėjęs Europos parlamentui, kad komisija pateiks teisėkuros pasiūlymą finansų paktams. Pasiūlymas turės tris tikslus. Visų pirma, išvengti rinkos susiskaldimo, finansinių paslaugų rinkos susiskaldimo, kadangi uh, dabar daugėja vis daugiau nekoordinuojamų mokesčių priemonių dėgiamų kiekvienoje valstybėje narėje. Be to, antras tikslas yra suvaldyti ypatingai rizikingas transakcijas. Trečia, sieksime užtikrinti, kad finansų institucijos sąžiningai prisidėtų e, sprendžiant dabartinę krizę ir mažinant jos kaštus ir taip pat, kad padėtų spręsti perviršinio e, pelno problemas. Bankininkai ir bankų sfera kartais panaudoja per daug mokesčių mokėtojų pinigų savo naudai. Tai reiškia, kad bankų sektorius turėtų taip pat ieškoti būdų, kaip prisidėti prie bendros gerovės kūrimo. Kitas labai svarbus klausimas Europos tarybai yra migracija. Migracijos klausimai ypač paštrėjo pastaraisiais mėnesiais po to, kas įvyko pasaulyje. Aš kalbėjau gegužės mėnesį jau su Europos parlamentu. Kalbėjomės apie migracijos paketą, kur yra numatyta politiniai pasiūlymai padedantis e, spręsti trečiųjų šalių prieglapšių suteikimo klausimus, migracijos klausimus. Migracija yra labai opus klausimas, bet reiškite aiškiai pasakyti, kad komisija nepritars jokiam pasiūlymui, kuris gali kelti grėsmę Šengeno principui. Mes turime siekti kitokių tikslų. Mes turime užtikrinti laisvą judėjimą Europoje, bet spręsti klausimus kylančius dėl migracijos mes bandome padidinti Europos valstybių pasitikėjimą Europos tarybą ta, e, tame, kad Europos išorinės sienos yra deramai apsaugomos. Dėl to bandome stiprinti Frontex, Europos išorės sienų agentūrą, padedame jai vertinti galimas grėsmės. Ir dėl to turi būti numatytos galimybės priimti sprendimus Europos sąlygos, sąjungos lygių kad visi kartu galėtume spręsti ir atremti tą spaudimą, kurį patiria atskiros valstybės narės esančios ES pakraščiuose. Visos valstybės narės turėtų veikti ne atskirai, bet visos kartu. Nebent kiltų kritinė situacija. Ir tik tada valstybė, na, valstybės narės gali numatyti atskiras priemonės, individualias priemonės, bet jos turėtų būti laikinos. Tai tikrai nereiškia, kad mes grįžtame prie vidinių sienų, bet tai reiškia, kad mes sustipriname e, Europos vaidmenį. Tokiu mes norime, kad valstybės narės nejaustų spaudimo imtis individualių veiksmų, e, užtikrindamos e, Europos išorės sienų saugumą. Ir iš tikiuosi, kad čia mums taip pat pavyks pasiekti susitarimo migracijos pakete yra įtraukiama pasiūlymų dėl efektyvios prieglopšio sistemos, kuri suteikia vienodą elgesį su prieglopšio prašytojais visoje Europos Sąjungoje. Europos taryba peržiūrėjo komisijos pateiktus pasiūlymus dėl e, e, prašančiųjų pabėgėlio statuso ir prieglopščio. Ir aš noriu priminti, kad reikia peržiūrėti prieglopščio paketą kiek galima greičiau ir neperžengti numatyto termino. Taip pat bandome įgyveninti partnerystės įsipareigojimus skirtus uh, geroviai užtikrinti. Ši partnerystė yra labai svarbi siekiant užtikrinti perėjimą prie demokratijos pietų viduržėmio jūros regione. Aš noriu dar kartą pasakyti, kad darbo tvarkėje vadovų tarybai yra numatytas tarybos pritarimas tam, kad Kroatija taptų ES nare ir kad būtų baigtos dėrybos iki Liepos 1. Dar liko keletas straipsnių, kurias reikėtų peržiūrėti jų stojimo sutartyje, bet tikimės, kad tai padaryti pavyks. Galiausiai dėl Graikijos. Valstybės narės aukščiausių lygių turi galimybę aptarti Graikijos situaciją, kuri yra svarbi ne tik tai Graikijai, bet ir visai eurozono stabilu, visos eurozonos stabilumui ir visos ES stabilumui. Graikijos problema kelia labai svarbių klausimų mums visiems, įskaitant ir socialinius bei politinius aspektus. Praėjusio vakaro balsavimas Graikijos parlamente suteikia galimybę ieškoti bendro sutarimo dėl reformų paketo, kuri jam pritartų ir ES, ir Tarptautinis valiutos fondas. Ten yra numatomos reformos ir restruktūrizavimas, kuris yra būtinas Greikijai užtikrinti augimą. Turi būti visiems aišku, kad tokiam planui alternatyvų nėra. Todėl reikia jį įgyvendinti. Aš žinau, kad daug Graikijos gyventojų gyvena labai sunkiais ir netikrumo laikais. Aš noriu jiems pasakyti, kad jeigu vyriausybė prisims pareigojimus, Europa jai padės. Ir jeigu vyriausybė, Graikijos vyriausybė prisims įsipareigojimus įgyvendinti reformų paketą sutartą ir suderintą su ES ir TVF, mes padėsime jiems tai įgyvendinti. Iš tiesų, yra ypač svarbu kontroliuoti e, biudžeto deficitą Graikijoje tam, kad būtų atkurtas piliečių pasitikėjimas ir užsienio valstybių pasitikėjimas Graikija. Tokioms sunkioms aplinkybėms esant, nacionalinis konsensusas yra gyvybiškai svarbus. Ir reikia žvelgti plačiau, o ne uh, būti, laikytis trumparegiškų principų. Tik tai taip Graikija atgaus pasitikėjimą iš jų partnerių pusės. Ir tik tai tokiu būdu jiems pavyks įgyvendinti reformas, kurios jos yra būtinas. Pirmąjį vakare aš buvau susitikęs su jų ministru pirmininku ir mes kartu aptarėme strateginį požiūrį į Europos struktūrinių fondų panaudojimą. Graikija gali gauti nemažai lėšų iš ES sanglaudos fondų. Jie turėtų rasti būdus, kaip panaudoti tas lėšas ir pagerinti savo konkurencingumo lygį bei sukurti naujų darbo vietų. Tai galėtų būti išsami techninės pagalbos programa skirta augimui ir e, darbo vietų kūrimui. Graikijai tai yra būtina, nes jie dabar išgyvena ypatingai sunkius laikus. Aš aptarsiu e, galimybę su komisija, kaip galime dar geriau padėti Graikijai. Bet yra būtina, kad prie, Graikijai padėtų visi tie, kurie gali prie to prisidėti. Graikijos vyriausybė yra pasirengusi su mumis bendradarbiauti. Ir aš manau, kad mes taip pat turime būti pasirengę reaguoti teigiamai ir padėti jiems įgyvendinti tas reformas, kurios jiems dabar yra būtinos. Tam, kad tos reformos būtų įgyvendintos, reikia labai daug pastangų iš pačių graikų. Ir komisija yra pasirengusi padėti Graikijai. Mes norime užtikrinti Graikijos gyventojus, kad yra vilties. Reikės aukų, bet rezultatas bus teigiamas. Iš tiesų, sprendimai gali būti įgyvendinti reikės taupimo priemonių. Jos bus galbūt sunkios, bet jos yra būtinos užtikrinti ekonominiam augimui po to. Aš dėkoju Jums uždėmesi. Grazie, do... Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar politinių frakcijų vardu pirmiausia kviečiu poną Dolį. Penkios minutės apie vardu. Pone pirmininkė, gerbiamas komisijos pirmininkė, ponia tarybos pirmininkė, ponia Giuri. Norėčiau padėkoti tau už visą darbą ir dėkoju tau už pasirinktą darbo metodą ir visą tavo indėlį. Ačiū dar kartą. jūs e, plojate, tai faktiškai tai yra labai natūralu, kitaip ir būti negali. negali. Europos vadovų taryboje vyks labai sudėtingomis ir įtemptomis sąlygomis. Ir lūkesčiai yra labai dideli mūsų visuomenėje, skirtingose šalyse, kurios imasi labai sudėtingų ir drąsių sprendimų, bandant išspręsti skolos problemas ir taip pat numatyti tinkamą ekonominę valdyseną valstybėse mūsų piliečiai yra išsigandę, susirūpinę dėl savo ateities, dėl savo vaikų ateities. Ir aš pasinaudosiu šią galimybę ir bičiuliams graikams pasakysiu tris dalykus. Pirmiausia, Europa solidari su graikais ir darysime viską, ką galime čia Europoje, kad jie išbristų iš tos situacijos, kuri yra labai sudėtinga. Ta darysime atsakingai, solidariai ir primiktinai pabrėžiu žodį solidarumas. Antras dalykas, ta situacija, kurią jie išgyvena, yra ilgų metų rezultatas. Kaip ir daugelie kitų valstybių, beje, Europoje tos problemos susiformavo. Ir reikia žvelgti situacijai į akis. Trečias dalykas yra dviejų kitų mano minčių išdava Graikija, kaip ir kitos su sunkumai susidurinčios valstybės, turi daryti viską, kad išspręstų tvariai savo ekonominę ir finansinę, ekonominės ir finansinės problemas. Reikalinga, reikalingos, reikalingi tam tikri indėliai ir reikia tam tikrų aukų. Aš galėčiau Latvijos pavyzdį pateikti. Tai yra valstybė, kuri beveik e, buvo pasiekusi bankrotą, tačiau premjero Dombrovskio pagalba puikiai sugebėjo iš tos krizės išbristi. Galimi du dabartinės situacijos sprendimai. Arba galima sukilti ir eiti į gatves, kaip daro profsąjungos, arba imtis darbo ir bandyti išspręsti situaciją teisingos politikos pagrindu. Mano frakcija, ponios ir ponai, kreipėsi su prašymu atkreipti dėmesį į susiklošiusią situaciją ir imtis tinkamų veiksmų. Europa, Tartautinis valiutos fondas, niekas iš principo neleis ir ne, nesąlygos e, krizės situacijos išsprendimo. Ta turime padaryti mes, visi ES piliečiai. Europos vadovų taryba turėtų įtvirtinti europinį solidarumą Norint e, tvariai išbristi iš krizės, mes turime įvykdyti ekonominės valdysenos giles reformas, nes bendra ekonominė pinigų sąjunga yra reikalinga ir EPP reikalauja, kad būtų vedamos dėrybos teisėkuros paketo bendrijos metodo pagrindu kad mūsų valstybės prisimtų savo atsakomybę. Labai svarbu, kad 27 e, valstybės narės laikytųsi ekonominių, e, ekonomikos taisyklių ir įsipareigojimų. Ši krizė iš tiesų leidžia mums pasimokyti iš praeities, leis pasimokyti iš praeities klaidų. Ir e, pabaigai norėčiau pozityviai užbaigti savo pasisakymą ir pasveikinti Kroatiją, kuri taps 28 ES valstybė nare po kelių mėnesių. Kroatijos žmonės ir Kroatijos vyriausybė sugebėjo įvykdyti svarbes reformas ir dėl to juos sveikinu, tai yra labai svarbus pozityvus signalas europiečiams, tiems, kurie, kuriems kyla šiuo metu tam tikrų abejonių. Europa turi būti pagrindžiama solidarumu, tolerancija, atvirumu, mažumų pagarbą, žmogaus teisų pagarbą, žmogaus orumo principais. Tai yra tos vertybės, kurias mes turime ginti visuomet. Esu įsitikinęs, kad jeigu europiečiai to norės, jeigu Europos sąjunga išvengs populizmo ir susiskaldimo, tuomet mes išgyvensime tuos sudėtingus laikotarpius ir aš linkiu, kad Europos vyriausybių ir valstybių vadovai būtent ir į tai atsižvelgtų savo vadovų taryboje. Dėkoju. Ačiū, ponė Doilė. Kitas kalbėtojas yra Martinas Šulcas. Penkios su pusė minutės jam skiriamos. Ačiū, ponius ir ponai. Europos parlamentas retai buvo rengęsis Europos vadovų tarybai tokioje rimtoje krizėje. Šis vadovų tarybos susitik, Europos vadovų taryba bus istorinė, nes ten bus kalbama apie ES ateitį. Vokietijos viename laikraštyje šią savaitę perskaičiau įdomų sakinį. E, nepakankamas pasitikėjimas ES Žmonės nepasitikė Europą, kad ten bus surasti sprendimai jų problemams ir jie nepasitikė, kadangi jie nenori patikėti savo vyriausybėms ieškoti sprendimų. Išgyvename rimtą krizę, pasitikėjimo Europą krizę. Krize iš tikrųjų ištinka pelnytai Dabar kyla klausimas, kaip mes su ją kovosime, drąsiai ar ne, ar mums pakaks drąsos, ar mes tiesiog palūšime. Tai galbūt yra viena iš nepopuliariausių e, žinių, kurią galima pasiūsti Europoje šiandieną, bet aš noriu tai pasakyti, kadangi esu tikras, jog tai yra teisinga. Mums reikia ne mažiau, o daugiau Europos. Mums reikia daugiau drąsos kad kartu su Europos ištekliais mes laimėtume ir išspręstume šią krizę. Kodėl mums reikia platesnės Europos? E, šioje vadovų taryboje valstybių vadovai turi pabandyti susigražinti savo valstybių kontrolę. Jie sprendimus priema ne patys savaime, ne atskirai yra 31 bendrovė, kuri, kurios metinė apyvarta yra didesnė nei vidinės Europos valstybės. Tai reiškia, kad šių bendrovių vadovai yra tokie pat galingi, kaip, sakykime, Lenkijos prezidentas. Jie irgi sprendžia šio e, kontinento lemti. Yra ir kitų klausimų. Kiekvieną kartą, kai artėja ECOFIN taryba arba šiaip tarybą vienas, du ar trys, viena, dvi ar trys reitingavimo agentūros pradeda niekinti to susitikimo darbo tvarkę, sako, kad jie yra nepakankama. Kasgi už jų slypi, už tų agentūrų, kas moka tokioms agentūroms, už jų reitingus? jos tikrai nedirba šiaip dėl garbės. Dėl veiks, tokius veiksmus kažkas apmoka, o valstybių vadovai turi rasti drąsos, kad susigražintų valstybių kontrolę. O tai jiems pavyks tik tuo met, jeigu jie susitars visiems kartu, o ne atskirai. Šiandieną Europoje yra 7,8 procento gyventojų, žemės gyventojų, o statistika rodo, kad po kelių dešimtmečių bus tik tai 4 procentai, kiti 96 procentai nesiklausys vien tik to, ką sakys Europa. Didžiosios ekonomikos, didžiosios šios, vals, šios planetos valstybės tikrai nelauks, kol Europa nuspręs kol apsispręs didžioji Vokietija ir mažoji Malta. Negalime išgyventi vien tik patį savaime. Mes išliksime pasaulinės konkurencijos atmosferoje, ar tai būtų aplinkos politika, pinigų politika, jeigu veiksime kartu, jeigu visi kartu pasiryšime tapti didžiausią pasaulio ekonomiką. Tuomet Europa bus sėkminga, tik jeigu liksime kartu, jeigu būsime solidarūs. Tai reiškia, kad privalome susitelkti. Tai reiškia, kad finansai nėra vien tik tai mokesčiai, tai taip pat yra ir finansinių e, sandorių mokesčiai. Jeigu aš su, su prekybos centre perku pieną, tai mokestį moku, bet jeigu perku finansinį kažkokį produktą, tai to mokesčio dabar nemoku. Tai yra negerai. Uh, Visa tai surašyta dokumentuose. Ir arba mes galime tai padaryti ir apvienyti Europą, nepriešindami vienos valstybės narės su kita, nežongliruodami kitų valstybių jausmais. Taigi arba mums pavyks sukurti vieningą Europą, arba Europos vienybei kils rimtas pavojus. Jei žlugs Europos Sąjunga, Jei šis projektas žlugs, tuomet, ponios ir ponai, žlugs ne tik politinė sąjunga, bet tie demonai, kurie 20-ame amžiuje beveik sužlugdė šį kontinentą, vėl atsibus. Čia kalbame ne tik apie Europos vadovų tarybą, bet apie didžiulio, didžiulės e, jėgos ap, aps, apsaugą.